paminėsime tai posėdžio protokole. Trečiadienį pasirašysiu tris teisės aktus. Pagal įprastinę procedūrą. Apie tai taip pat bus kalbama šios dienos posėdžio protokole. Konstitucinių reikalų komitetas siūlo.